Right, ladies and gentlemen, I think we better start with our meeting, if you could. Ponios ir ponai, pradėkime posėdį, prašau susėsti. Po poros minučių pradėsime posėdį. So, ladies and gentlemen, dear guests, well... Ponios ir ponai, sveiki susirinkę į mūsų šio vakaro komiteto posėdį sveikinuosi su užsienio reikalų vystimosi ir žmogaus teisų pakomitičio nariais. Pradėkime nuo darbo tvarkės tvirtinimo. Ar būtų kažkokių prieštaravimų? Ne, tvirtiname darbo tvarkę be pakeitimų. Antrasis punktas, kaip įprasta, pirmininko pranešimai. Neturiu daug ką pasakyti, Tiesiog informuosiu, kad mūsų jungtinis komiteto posėdis, kaip jau įprasta, bus transliuojamas internetu ir matau, kad kameros jau veikia. Vertimo žodžiu yra užtikrintas į 20 S kalbų. Trečiasis punktas. Kolegos, didžiulė garbė man kartu su Tomas Tobė, vystimosi komiteto pirmininku ir Marija Arena, žmogaus teisų pakomitečio pirmininkę, pasveikinti Sakarovo premijos laureato dukrą. Šis posėdis organizuojamas kartu su e, delegacija ryšiams su Kinijos Liaudės Respublika ir norėčiau pasveikinti jos pirmininką Reinhard Bütikofer. Kadangi laureatas dėja negalėjo atvykti. Norėčiau pasveikinti mūsų šių metų Sakaro premijos laureato Ilhamo Toti dukra, ponė Jever Ilham. Sveiki atvykę. Ilam, are... Pone Ilam, šią savaitę jūs atvykote į Strasbūrą, kad savo tėvo vardu priimtumėte Sakarovo premiją. Aš suprantu, kaip sunku jums buvo atvykti, žinant, kad jūsų tėvas yra įkalintas iki gyvos galvos už savo nenuilstamą kovą. Sveikiname jūs su jūsų drąsa, dėkojame jums, kad atvykote. Kaip žinote, Sakaro premija pirmą kartą įteikta 1988 metais įteikėme už minties laisvę ir yra skiriama asmenims, organizacijoms, kovojančiams už laisvę ir teisingumą priešiškoje aplinkoje. Šiandien žmogaus teisė susiduria su problemomis, daug iššūkių ir artėjant 19-iesiems prie pabaigos mes e, regime daug taikių protestų. Žmonės nori teisės viršenybės, teisingumo, demokratijos, žodžio laisvės ir gausybė demonstracijų Hongkonge, Alžyre, Santiago de Čilė, Beirute, Hartume ir daugelį kitų pasaulio vietų. Mes turime juos palaikyti, jie nusipelno mūsų solidarumą. Mes tikrai negalime užmerkti akių ir nusisukti nuo žmonių, kurie kasdien kovoja už savo laisvę ir už teisę gyventi oriai. Kaip darė ir jūsų drąsusis tėvas, profesorius Ilamas Toti. Jis, būdamas tik jau pripažintų ekonomikos profesorių, nusprendė skirti savo gyvenimą uigūrų mažumai. Du dešimtmečius jis nepailsomai dirbo, kad galų gale užmėgstų ir pagilintų dialogą tarp uigūrų ir kitų kinų Liaudės Respublikos tautinių grupių. Jis viešai kritikavo Kinijos vyriausybės sprendimus ir uh, gynė uigūrų politinį ir religinį gyvenimo ir laisvę. Šeštaisiais metais jis buvo sukūręs platformą, kuri turėjo paskatinti e, minčių mainus tarp Han kiniečių ir uigūrų, tačiau tinklalapis buvo uh, uždarytas, apkaltintas 9 metais jis esą prisidėjęs prie uigūrų separatistų veiksmų, 14 metais nuteistas iki gyvos galvos po dviejų dienų parodomojo teismo ir jis išliko susilaikymo ir nusaikumo balsu, nepaisant visų patirtų kančių. Atitinkamai Vilėmės Katsachvaro premijos sutikimas šiam garbingam asmei atkreips dėmesį ir į uigūrų mažumos kančias. Dabar norėčiau perduoti žodį vystimosi komiteto pirmininkui Tomui Tobe. Uh, since... Dėkoju, mėly e, kolegos. Nuo 2017 metų Kinija e, stato didžiulės kalinimo stovyklas. E, Kinijos valdžia pradžioj tai neigė, paskui pavadino tas stovyklas profesinio perauklėjimo ir rengimo centrais tos nepriimtinos, nežmoniškos Stovyklos e, dabar e, glaudžia nuo 1 iki 2 milijonų uigūrų ir kitų musulmonų mažumų, kurie yra politiškai indoktrinuojami ir kurių kultūrinės ir religijos, religinės tapatybės ir jų bruožai sistemiškai ištrinami, kadangi Kinė juos asocijuoja su ekstremistais. E, Kinija teisina tas stovyklas kaip sėkmingą prevencinę deradikalizacijos priemonę. Toks naratyvas kelia šiur, šiurpą. Parlamentas trijose savo rezoliucijose priimtose 2016, 2018 ir 2019 metais pasmerkė e, uigūrų mažumų teisų pažeidimus E, uigūrų, e, Kinijos uigūrų e, politika buvo kritikuota Junktinių tautų žmogaus teisų taryboje, Junktinių tautų trečiajame komitete. Tačiau kitos šalis, tame tarpe ir musulmoniškosios, yra paskelbusios bendrus pareiškimus remdamos Kiniją. Pastarojoje rezoliucijoje 19 metų e, balandžio 18 dieną parlamentas paragino Kinijos vyriausybę nedelsiant paleisti uigūrus, tame tarpe Ilham Toti, Tahpolat Tip, Rahil Donut, Eli Mamut ir daugelį kitų žymių asmenybių, kurie yra persekiojami už jų religinės pažiūras ir kuriems grėsia kriminalinis teismas. Ir kurie arba kurie jau yra įkalinti. Toje pačioje rezoliucijoje mūsų parlamentas išreiškė savo nusivylimą tuo, kad 37-ame ES Kinijos žmogaus teisų dialoge e, nebuvo pasiekta esmingų rezultatų ir todėl paragino tą tarybą e, priimti tikslinės sankcijas prieš tuos, kurie yra atsakingi už Uigūrų autonominio regiono priespaudą. Noriu priminti e, jums, kolegos, kad e, profesorius Ilham Tohti yra trečias kinietis, e, kuriam buvo paskirta ši premija. 96-aisiais Wei Jingzheng, kuris 78-aisiais metais ragino įgyvendinti trečiąją modernizaciją, demokratinę modernizaciją, gavo šį šią premiją. 2008-aisiais jos nusipelnė Hu Jie, e, disidentas ir demokratijos aktyvistas. Ir e, nesename e, dokumentinėme filme, kalbėdamas apie profesorių Ilham Tohtį, jisai sakė, kad viskas, ko mes norime, yra lygybė, orumas ir taikus sugyvenimas su e, kiniečių žmonėmis. Ačiū, kalbėsiu prancūziškai. E, pone Džiuver Ilham, kaip minėjo mano kolega Tobė, e, galite pasikliauti šiuo parlamentu, mes ir toliau nuolat E, raginsime išlaisvinti jūsų tėvą, kas kart, kai tik bus įmanoma, ir mes e, apie tai diskutuosime ateityje su Kinija. E, skirdami šią prestižinę premiją mes atkreipiame dėmesį į asmenys ir organizacijos, kurios įkūnyja laisvės ir pasipriešinimo kovos dvasę. Ir mes puikiai suprantame, kad ta premija atkreipia, atkreipia į tą kovą žiniasklaidos dėmesį, e, kelia pavojų laureatams ir taip pat erzina e, e, institucijas, kurios priešinasi tokiai kovai. Ir žinoma, šis parlamentas ir toliau turi remti visus laureatus, kurie dar nėra atgavę laisvės ir tuos, kurie tęsia jų kilnę kovą. Ir su, suteikdami šią premiją mes prisimename ir kitus laureatus. Ir šiemet mes išgirdome gerą žinę, kad buvo išlaisvinti du premijos laureatai - advokatas Sali Osman, 2007 metų premijos laureatas, kuris daug kartų buvo kalintas e, Sudano režimo, jis galiausiai metų pradžioje buvo išlaisvintas ir tai yra laisvas žmogus, kuris e, lankėsi mūsų komitete, DROA komitete šių metų spalį. Taip pat e, prieš mėnesį e, šioje salėje mes sulaukėme Ukrainos e, režisieriaus Olego Sencovo. Jis galiausiai čia lankėsi kaip laisvas žmogus ir mums e, turėjome galimybę su juo padiskutuoti apie patirtį jo šalyje. Ir taip pat dėje E, praėjusią savaitę sužinojome, kad 2015 e, metų e, laureatas Raif Badavi pradėjo bado streiką, protestuodamas prieš jo ir jo advokato perkelimą į vienutę. Ir mes kreipiamės į Riado institucijas, kaip galima greičiau nutraukti šių asmenų persekiojimą ir išlaisvinti jį. Taip pat norėčiau priminti ir e, Nasrin Sutudek, e, Irano advokatė ir 2012 m. premijos laureatė. Ji vėl buvo sulaikyta ir e, nuteista 38 metams laisvės atėmimo. Taip pat noriu priminti ir Razan Zetune 2011 metų vieną iš premijos laureatų kartu su kitais arabų pavasario E, dalyviais, tai yra jauna advokatė. Ir apie, jas, apie ją mes neturime jokių žinių septynius metus. Taigi mes e, turime ir toliau e, remti šią kovą. Mes turime remti tą kovą savo politikoje ir e, E, aš esu čia kaip žmogaus teisų pakomitečio pirmininkė. Iš tikrųjų, jūs taip pat čia matote ir AFET, ir DEVE komiteto atstovų, bet turiu pasakyti, kad visi parlamento komitetai turi įtraukti žmogaus teisų klausimus, imdamėsi veiksmų visame pasaulyje. Taigi, e, e, ponia Ilham, galiu jūs patikinti, kad Sakharovo premija susiję jūs su mumis ir mes toliau kovosime kovojame už jūsų tėvo išlaisvinimą. Galite pasikliauti mumis. Arena, ačiū kolegos Tobija, ačiū kolegė Arena už jūsų kalbas. O dabar skubu suteikti žodį 19 metų Sakhauro apdovanojimo laureato dukrai Jever Ilham. Prašom. Labai ačiū. Labą dieną, aš esu Čavar Ilham. Aš e, nepasirašiau šiam vakarui kalbos, kalbėsiu e, kaip dukra, kaip uigūrų bendruomenės narė ir norėčiau pasidalinti keliomis istorijomis, savo patirtimi. Aišku, labai ačiū Europos parlamentui už mano tėvo darbų įvertinimą. Deja, jis negalėjo šiandien atvykti atvykti ir šią savaitę atsimti premijos. Aš turėsiu tą padaryti jo vardu. Tikrai labai gaila, kad jis pats negalėjo atvykti. Norėčiau, kad jis šiandien būtų šalia, tačiau dar labiau trokštų, kad tokie apdovanojimai prarastų prasme šiame pasaulyje. Nes tai reikštų, kad nebepažydinėjamas daugiau žmogaus teisės. Trokštų ir svajoju, kad vieną dieną nebeliktų žmonių, kurie būtų apdovanojami už jų pastangas, kovojant už žmogaus teisės. Aš svajoju, kad mano tėvas ir visi kiti kilnus už žmogaus teisėms kovojantys žmonės būtų paleisti į laisvę. Kas per žmogus yra mano tėtis? Labai sąžiningas ir kilnus žmogus. Nepaprastai drasus, turintis didžiulę širdį. Jis atleidžia kiekvienam. Prieš suėmimą prisimenu mūsų pasikalbėjimą Skype'u. Jis man pasakė, dukrelė, nujaučiu, kad mane gali suimti. Ir netrukus Tačiau prašau, nepradėk panikuoti, neišsigask ir maldauju, neke, nereikia nekesti Kinijos, Kinijos vyriausybės, aš nenoriu, kad tu gyventum nepykantoje. Ta man pasakė mano tėtis, o kinų vyriausybė tvirtina, kad mano tėtis separatistas, žmogus trokštantis smurto, ekstremistas ar kažką panašaus ekstremistas pasakytų? Sakyčiau, tikrai ne. Ar kažką panašaus galėtų pasakyti smurto trokštantis? Tikrai ne. Aš nekartą sakiau ir kartojau, kad taip, mano tėtis naudojo vieną ginklą, savo žodį. Jis bandė šiuo ginklu rasti sprendimų problemoms. Ir tos problemos egzistuoja Kinijoje, jos egzistavo, daro didžiulę žalą. Mano tėtis tiki, kad neįsprendžiant problemą ji tik gilės. Jis bandė ieškoti sprendimų, bandė padėti Kinijos vyriausybei, nes mane, kad yra daugybė problemų, jas matė, mane tuo pat metu, kad gali jas išspręsti. Tačiau vietoj to, kad pritartų mano tėčio nusaikiems ir geriems patarimams. Kinijos vyriausybė įmetė jį į kalėjimą ir nuteisė iki gyvos galvos. Per vieną interviu mano tėtis sakė, aš žinau, kad vieną dieną atsidursiu kalėjime. Esu dėl to tikras, gal būsiu nuteistas dešimčiai metų, gal dvidešimčiai, bet nemanau, kad e, Kinijos valdžia yra tokia bloga, kad padarytų kažką baisesnio. Ir išėjęs aš darysiu tą patį, aš padėsiu savo tautiečiams, padėsiu susitaikymui, padėsiu Kinijos vyriausybei. Ta kalbėjo mano tėvas, nes jis būtent toks žmogus, šimtų procentų esu tikra, kad jeigu kas nors sukurtų laiko mašiną ir tėtis galėtų sugrįžti penkerius metus atgal, į, į tą dieną prieš suėmant, jis darytų tą patį. Jis kovotų už savo bendruomenę, už savo tevinainius. Nors puikiai žinotų, kom visą tai baigsis. Kalėjime ir tikėtina, kad toje šaltoje celėje kankinamas jis praleis visą savo gyvenimą. Kankinamas badaujantis ir surakintas grandinėms. Esu tuo tikra, nes būtent toks yra mano tėtis. Pastaruosius penkerius metus aš labai aktyviai e, kovoju už savo tėvą, jo laisvę ir pastaruosius metus aktyviai kovoju už savo tautiečių laisvės ir teisės. Labai dažnai jaučiausi neviltyje. Sakydavau savo paskutinį kartą, aš aukoju savo laiką šiam tikslui, kažką darau siekdama šio tikslo ir tie paskutiniai kartai vis dar tęsiasi. Esu čia šį vakar šioje posėdžių salėje, nors suprantu, kad šis apdovanojimas, manau, sukels Kinijos pareigūnų pykti, tačiau aš negaliu užsimerkti, nusisukti, nuleisti rankas, negaliu pasiduoti, nes jeigu tą padarysiu, Nedrįsiu pažvelgti savo tėvui į akis. Aš noriu, kad jis didžiuotųsi savimi ir didžiuotųsi manimi. Tokia, kokia aš išaugau, kad būtent jo dėka esu tokia asmenybė. Aš trokštu, kad kiekvienas esantis šioje salėje neliktų nuo šalyje. Maldauju, padėkite mano tėčiui, padėkite šimtiems tūkstančių milijonams uigūrų, nekaltųjų, užrakintų į koncentracijos stovyklas ar į kalėjimus nuteistus be pagrindo. Prašau, padėkite man šioje didžioje kovoje ir tada, tikiu, sulauksime teigiamų rezultatų. Ir viliuosi, kad po šiandien ir su jūsų pastangomis pasikeis situacija. Prašau jūsų, maldauju, kovokime kartu. Mes nekovojame už vieną žmogų, už vieną religiją, už vieną bendruomenę. Mes kovojame dėl huma, humaniškų priežasčių. Jeigu tas galėjo nutikti man, mano šeimai, tas gali ištikti ir bet kuriam kitam pasaulio žmogui. Prašau, suremkime pečius. Ačiū. Thank you, miss. Dėkuoju Jums, e, ponė Džahir Ilham, ne tik už tokius asmeniškus, bet ir labai jaudinančius žodžius. E, dabar steiksiu žodį visai virtiniai Europos parlamento kolegų ir pradėsime nuo pono Butikopfer, kuris yra Europos parlamento delegacijos ryšiams su Kinijos liaudės Respublika pirmininkas. Dėkoju pirmininkė, dėkoju e, ponė Ilham už jūsų jaudinančius žodžius. Dėkojame, kad atvykote atsimti jūsų tėvui skirtą apdovanojimą. Europos parlamentas susivienijo e, pagerbdamas jūsų tėvo pastangas, kovojant už laisvę, laisvą žodį ir susitaikinimą. Manyčiau, kad tai ypač svarbus tos kovos, e, už kurią jis e, pasisako įrodymas, e, kuomet jis pasipriešino Kinijos partinės valstijo, valstybės politikai. E, mes norime, e, jaučiamės jo pavyzdžių e, įkvėpti ir gerbėme jį už tai. Šių metų sprendimas paskelbti jį premijos laureatu tuo pat metu nušviečia uigūrų tautybės žmonių padėtį Kinijoje e, uigūrų, e, kurių labai jūsų e, tėvas nenuilstamai kovojo. Uigūrų, kurie įvairiopai yra, patiria priespaudą ir kenčia nuo pačios blogiausios policinės valstybės, kuri egzistuoja šiuo metu žemėje. Mes stojame taip pat į pusę tų žmonių, kurie yra persekiojami dėl to, kad jie priklauso e, kažkokiai tautybei ar todėl, kad jie išpažįsta vieną ar kitą tikėjimą. Europos parlamentas visada ryštingai akcentavo, kad ES ir mums kaip parlamentarams žmogaus teisų gynimas yra mūsų užsienio politikos centre. Tai dalis e, mūsų e, politinės DNR ir todėl mes nuolat stebime e, tokius atvejus kaip jūsų tėvo atvejas, e, uigūrų tautybės žmonių e, likimas Čingdžiang provincijoje. Ir savo darbu mes ne tik norime paskleisti apie tai daugiau informacijos, bet imtis ir ryštingesnių žingsnių paremant jų sunkia kovą. Mūsų parlamentas ragino priimti global, globalius e, tarptautinių sankcijų mechanizmus. ES to dar nėra, bet man regis, mes e, matome labai teigiamų žings, žingsnių kai ponas Borelis, e, naujasis ES e, komisijos narys atsakingas už užsienio politiką, paragino Europos vadovų tarybą sukurti tokius e, sankcijų mechanizmus už žmogaus teisų pažeidimus. Jūs žinote, kad norint, kad tai taptų įstatymu, Europos taryba ir Europos parlamentas turės priimti bendrus sprendimus. Ir mes tikimės, kad šis darbas bus užbaigtas jau galbūt ir kitais metais ir tai leis mums dar ryštingiau e, remti kovas už žmogaus teisės, kur jos bevyktų. Dar kartą dėkoju už jūsų atliekamą darbą, už e, jūsų tikėjimą mūsų visų bendrais principais ir e, noriu išreikšti viltį, kad mes e, neužilgo pamatysime jūsų tėvą laisvą ir geros sveikatos. Dėkuoju Rankartui Butikofer. Dabar suteiksiu žodį frakcijų atstovams. Prašau kalbėti neilgiau kaip po tris minutės. Visų pirma, Michael Galer, EPP frakcijos vardu. Ačiū. Ačiū už jūsų jaudinantį pasisakymą, ačiū, kad e, pristatėte savo tėvo kovą, kurią jis tęsė jau daugelį metų. Na, jeigu kalbėtume apie žmonės, kurie yra tinkamiausi šiai premijai gauti, tai tikrai jis yra laimiai arba dėja labai tinkamas laureatas. Jis apie savo kovą kalba ne tik Kinijoje, bet ji tapo žinoma ir visame pasaulyje. Ir kaip ir daugelis kitų premijos laureatų ir e, pretendentų į premiją, jis tikrai nusipelno šios premijos. Mes šiame parlamente, žinoma, svarstėme, kaip galėtume padėti, ne tik įteikti premiją, bet ir apskritai kaip kalbėti apie uigūrų bendruomenės likimą. Mes parengėme rezoliuciją, kurioje išreiškėme savo poziciją ir mes labai aiškiai pasakėme, kad jeigu yra taip, kaip sako Kinijos vyriausybė, kad uh, yra steigiamos savanoriškos stovyklos, kur žmonės yra e, perauklėjami, tai reikia skaidrumo ir tada reikia į tokias stovyklės įsileisti žurnalistus ir tarptautinės žmogaus teisų organizacijas, kad specialistai įvertintų ten laikomų asmenų padėtį. Ar tikrai jie ten yra savo valia Bet akivaizdu, kad e, e, na, ten tas milijonas ar daugiau žmonių tikrai ten yra laikomi prieš jų valią ir mes e, raginame laikytis skaidrumo. Taip pat jeigu tose stovyklose yra gaminamos prekes, kurios yra vėliau kažkur eksportuojamos, tai mes turime pasirūpinti, kad jokia Kinijos įmonė, kuri eksportuoja tokius produktus, kurie yra gaminami taikant priverstinį darbą, neturėtų nieko eksportuoti į Europą. Ir mes šiuo klausimu turime būti labai griežti. Norėčiau jūsų paklausti, kokios informacijos turite apie tai, ar e, e, esate girdėję apie kaip ten viskas vyksta, taip pat e, kaip e, ten e, tose stovyklose esantys žmonės, ar gali naudotis jie advokatų paslaugomis, ar gali ginti savo įstikinimus. Kiek suprantu, jūsų tėvas yra tokiame įprastame kalėjime, ne toje perauklėjimo stovykloje, ar ne? Būčiau teigingas už atsakymą. Ir taip pat norėtų norėčiau paprašyti ir papildomos informacijos apie kitus asmenys ir taip pat e, apie galimybės keistis patirtimi ir e, Kinijos viduje, ar e, žmonės gali bendrauti tarpusavyje. Dėkoju Maheliui Galeriui, gal iš karto atsakysite. Ačiū. Ačiū už klausimus. Na, visų pirma, tikrai pritariu Jums, kad sistemoje būtinas skaidrumas, toje perauklėjimo stovyklų sistemoje būtinas skaidrumas, bet aš iš tikrųjų nesutinku, netikiu terminų perauklėjimo centras. Jeigu tai yra perauklėjimo centras, tai reiškia, kad tai yra mokykla ir žmonėms turi būti suteikta teisė grįžti į namus, kai jie to nori. Arba jeigu jie susirga, na, pavyzdžiui, jeigu susirgi, gali neiti į mokyklą, bet e, daugybė žmonių, kurie laikomi tose stovyklose, yra e, vyresniai nei 70 metų arba jaunesniai nei 20 metų, tarp jų yra universitetų profesorių, taip pat žmonių dirbančių prestižinį darbą, tai yra gydytojai, mokslininkai, futbolininkai, dainininkai tai yra žmonės, tikrai nereik, kurių tikrai nereikia perauklėti. Ir žinoma, būtų labai gerai, jeigu Kinijos vyriausybė suteiktų galimybę kitų šalių žiniasklaidos atstovams apsilankyti tose stovyklose. Taip pat būtų labai gerai, jeigu Kinijos vyriausybė savo piliečiams, Kinijos piliečiams pasakytų, kas yra daroma su uigūrais, nes daugybė kinų gyvenančių Kinijoje net neįsivaizduoja, kas yra daroma su uigūrais. Nors jie gyvena toje pačioje šalyje, jie neturi prieigos prie, neturi galimybės skaityti straipsnių apie tai, nes žiniasklaida Kinijoje yra cenzuruojama. Minėjote sankcijas, kurios turėtų būti taikomos įmonėms. Aš tikrai su jumis sutinku, aš neraginu taikyti sankcijų visai Kinijai, nes e, Kinija yra e, puikia šalis, pastarojusiais metais ji labai sparčiai vystosi ir gerai, kad e, šalis bendradarbiauja, kad e, Kinija gauna finansinės naudos ir tarnauja savo piliečiams, tačiau ir aš, bet aš manau, kad e, Mm, viso pasaulio valstybės neturėtų vadovautis vien finansinė nauda. Bet būtų labai gerai, jeigu ta, sankcijos būtų taikomos toms įmonėms, kurios e, remia, naudoja prekes e, pagamintas tose stovyklose. Mano naujausiomis žiniomis mano tėvas dabar yra laikomas vienutėje, izoliuotas, jis yra Rumčiai kalėjime. Bet paskutinį kartą žinių iš savo tėvo turėjau 2017 metais. Tada mano šeima turėjo galimybę jį aplankyti. Na, šiaip e, galimybė aplankyti giminaičius suteikiama kas mėnesį. Mano šeimai tokia galimybė buvo suteikta e, kas tris mėnesius, bet Po 2017 metų mano šeimai nebuvo suteikta galimybė pamatyti mano tėvą ir aš nežinau, kur jis yra. Aš nežinau, ar jis vis dar yra kalėjime, ar jis yra perkeltas į koncentracijos stovyklą ar kalinimo centrą ir aš net nežinau, ar jis tebėra gyvas. Būtų labai gerai, jeigu įvairių šalių vyriausybių vadovai paragintų Kiniją, na, žinoma, paleisti mano tėvą, bet ar bent jau mm, mano šeimai suteikti galimybę, suteikti informacijos, ar jis bent jau yra gyvas. Ir tikrai nemanau, kad Kinijos vyriausybei tai būtų sunku padaryti. Pagal Kinijos įstatymus jie privalo tai daryti ir turi suteikti galimybę šeimos nariams matytis su e, sulaikytaisiais. Ačiū dabar SNT frakcijos vardu, ponė Santuš. Kalbėsiu portugališkai, prašau tiems tų, kuriems reikia vertimo, užsidėti ausinės. Na, visų pirma, norėčiau pasisveikinti su mm, mūsų viešne, ji labai pasiryžus, ji, ji E, jis seniai kovoja už savo tėvo paleidimą ir taip pat pasisako už savo e, tautos e, žmonių laisvę. Jos tėvas buvo suimtas labai greitai, netikėtai ir jums labai anksti teko pradėti kovoti už savo šeimos laisvę. Jūs sakėte, kad turite labai ribotų priemonių, tai yra tik žodžiai, bet panašu, kad žodžiai yra pavojingas ginklas, pavojinga priemonė. Aš norėčiau padėkoti jūsų tėvui, kuris yra e, labai atviras žmogus, kuris visada pasisakė už lygybę ir laisvę. Na, kad ir kokiomis sąlygomis jis dabar yra laikomas, aš esu tikra, kad jis ir toliau tęs kovą taip pat su tokia pačia energija ir kovos už savo žmonės. Tai, kas vyksta Činžengė, yra visiškai nepriimtina. Visiškai nepriimtina, kad tos stovyklos yra vadinamos perauklėjimo centrais iš tikrųjų tų perauklėjimo centrų visiškai nereikia. Aš manau, kad tose centruose iš tikrųjų vyksta kultūrinis genocidas. Uigūrai išgyvena kultūrinį genocidą. Tas genocidas vyksta ir dabar, taip pat kaip ir Tibete. Iš tikrųjų yra kuriamas toks represijų modelis, kurį propaguoja Kinijos vyriausybė. Ir taip pat yra kalbama ir apie kitą asmenį, kuris e, pasisako už Tibeto laisvę. Taip pat turėjome informacijos ir apie veiksmus prieš kitus asmenis. E, yra daugybė pažeidimų ir aš labai tikiuosi, kad Europos parlamentas greitai imsis priemonių, kad siekdamas kovoti su tomis represijomis. Iš tikrųjų, kyla nemažai klausimų problemos labai didžiulės ir mes labai džiaugiamės, kad jūs šiandien čia atvykote atsiimti Sakarovo premijos. Bet noriu paklausti, ar manote, kad sankcijos galėtų padėti mums rasti sprendimą dėl žmogaus teisų pažeidimų Kinijoje? Ačiū. Ar pagėdausit iš karto atsakyti? Dėkui už klausimą. Pradėsiu nuo to, kad nesu politikė. Nežinau, kaip valdyti valstybę, bet kai kuo tikiu. Kinija stipri. Kinija greičiausia nebijo nei vienos, nei dviejų, nei dešimties valstybių. Tačiau kai apsijungia visos valstybės, kai jos vieningos, ir vieningai pareikalauja paleisti visus iš stovyklų, manau, kad Kinija išgirs. Nebejoju, kad Kinijoje yra pragmatiškų ir protingų žmonių, dirbančiųjų valstybės aparate. Taip pat tikiu, kad kai kurie iš tų žmonių pateiks pasiūlymų ir rekomendacijų bei pasakys, pažiūrėkit, visas pasaulis prašo jūsų pasikeisti, keisti savo elgesį. Mes stipriai nukentėsime, jeigu nesikeisime. Net nebėjau, kad tada Kinija atsižvelgtų į tokį pasiūlymą, bet kad Kinija mus išgirstų, e, nepakaks JAV, Europos, bet reikia be ne visų pasaulio valstybių ir ne tik jų vyriausybių, bet ir piliečių. Jeigu kiekvienas e, prisijungs, tai e, nemanau, kad Kinija kovos su visais. Dėkui. Rinių frakcijos vardu Filbenion ir Ilan Kučiuk pasisakys po pusantros minutės. Pone Ilham, tiek aš, tiek ponas Kučiuk nuo 17 metų dalyvaujame šioje kampanijoje – nuo to laiko, kai jūsų tėvui buvo suteikta garbingas tarptautinis apdovanojimas ir už, e, kai prasidėjo aktyvesnė kova, žmonių palaidimą, paleidimą iš, šios, iš jų stovyklų. Ir e, aišku, mes esame matę e, tų stovyklų vaizdus, žurnalistai atkreipė tai mūsų dėmesį sakyčiau, tai e, vienas sunkiausias ir ilgiausiai trukantis žmogaus teisų pažeidimas šiandien pasaulyje. Būtent dėl to buvau pasiryžęs siekti jūsų tėvo nominacijos ir paskui jo apdovanojimo. Londone man buvo pasiūlyta nekelti šio klausimo, buvo pasiūlyta atsijimti savo nominaciją buvo užsiminama, kad jis separatistas, nusikaltelis ir nereiktų tokiems žmonėms teikti apdovanojimų. Bet aš jų paklausiau ir nesulaukiau neigiamo atsakymo. Ar e, ir paprašiau tiesiog, ar būtų įmanoma leisti vėl jį lankyti e, jį šeimos nariams ir advokatui. Aš nežinau, ar pastarosius dviejus metus jį bent kažkas buvo aplankę. Ir čia jau reikia spausti, reikia siekti, pažanga tikrai įmanoma. Klausimas. Jūsų nuomonė, kaip reikia paskatinti Kiniją užtikrinti, kad vėl būtų jūsų tėtis lankomas ir kaip būtų įmanoma to pasiekti. Ačiū. Dabar Ilan Kučiuk ir po to galėsite atsakyti. Ačiū. Ir aš pasisakysiu frakcijos vardu. Džiaugiuosi, kad tiek daug žmonių palaiko uigūrų mažumą gyvenančią Kinijoje, Šindžiam provincijoje. Džiaugiuosi girdėdama jūsų žodžius, kad nors paskutinį kartą kažką iš tėvo išgirdote dar 17 metais, nieko nežinote apie jo savijautą, išliekate optimistė, neprarandate vilties bei sekatės puikių savo tėčio pavyzdžių. Nenoriu kalbėti ilgai, tik sutinku, kad atnaujinti teisę į pasimatymus yra gyvybiškai svarbu, tęsime savo kovą, prašysime ir sieksime, kad jis būtų paleistas iš kalėjimo. O dabar klausimas. Jūsų nuomonė, bendradarbiavimas su Kinijos pareigūnais, ką, ko jie klausysis, ar klausysis, gal išgirs mūsų ceremonijos žinę po apdovanojimo. Kas pasikeis jūsų nuomonė? Atsakymas. Ačiū. Labai sunkus klausimai. Aš dėje Nedirbu Kinijos valdžios aparate, nežinau, ką jie nuspręs, nedrįstu prognozuoti, tačiau aš esu didžiulė optimistė. Visada tikiuosi pačio geriausio. Būtent dėl to aš ir sugebėjau nesustoti. Tokia yra padėtis. Sakyčiau, viskas yra susiję kokios tos dėlionės dalys. Nors mano šeima turi teisę lankyti tėvą, tačiau jie bijo grįžti į Uigūrų regioną, nes ten yra koncentracijos stovyklų. Aiškus ryšys. Mano giminės žino, kad buvo mūsų pažįstamų ir giminių e, nusiustai koncentracijos e, stovyklas, kai kurie buvo paliesti, kai kurie ne. Mano pusėsirė buvo dešimčia metų nuteista e, koncentracijos stovyklos, nes turėjo mano tėčio nuotrauką. Taigi esame įbauginti. Ir elgesys su mano tėčiu tik padidino baimę tarp mano artimųjų ir vienintelis žmogus, kuris drįso jį lankyti, dabar jau yra išmestas iš Kinijos. Būtų puiku, jeigu jį galėtų nuolat lankyti šeimos nariai, tačiau yra ir kita dėlionės dalis. Ar gali mano artimiai grįžti į gimtą regioną, nebijodami, kad vos tik įkels koją, į gimtinę iškart bus išsiusti koncentracijos stovyklą? Ar jie turi teisę nebijoti, ar ta baimė nepagrista? Taigi viskas yra labai glaužiai susiję tarpusavyje. Be abejo, būtų puiku, jeigu būtų leidžiami pasimatymai e, su mano tėčiu, mano broliui dabar 13. Jis gyvena Pekine ir jis netgi bijo išeiti iš už gyvenamą rajono ribų. Jam buvo 13. Taigi, e, paauglys, sakyčiau, metas, kai visi esame labai judrus ir gyvybingi, jo draugai mielai vasaros atostogų metu kažkur išvyksta, o jis tiesiog sėdi mūsų būte Pekine, nes bijo išeiti į gatvę. Jis net nedrįsta pagalvoti apie grįžimą į gimtąjį regioną, jis net bijo išeiti iš už rajono, kuriame gyvena, ribų. Man jau ilgus metus nepavyksta akis į akį e, gyvai pasikalbėti su savo giminėmis ir artimaisiais, nes jie bijo, kad pokalbis su manimi gali supykdyti Kinijos pareigūnus ir pabloginti jų situaciją. O jei Kinija galėtų pažadėti, kad mano giminės neturėtų gyventi baimėje, būtų nuostabu ir aš labai laukiu tos dienos. Atsiprašau, pamiršau klausimą, gal galite pakartoti. Klausimas buvo ties paprastas. Sakharovo apdovanojimas ir jo įtaka, ką jis gali pakeisti. Ačiū, aš jau minėjau, esu didžiulė optimistė, viliuosi, kad šis apdovanojimas duos naudos mano tėčiui ir pagerins jo padėtį, tačiau e, ko tiksliai tikėtis nežinau, tačiau esu tikra, kad dabar sulauksime didelio pasaulio dėmesio. Ir būtent to pasaulio dėmesio mums reikia. Turi suvokti pasaulio valstybės, kad Europos parlamentas su, suteikė šį svarbų apdovanojimą mano tėčiui, jis dabar Sakharo premijos laureatas ir reaguos atitinkamai. Sakyčiau, tai tikrai e, yra drasus bei padrasinantis žingsnis mano tėčiui, mano tėvinainiams, piliečiams, kitoms valstybėms. Taip pat tikiuosi, kad Kinijos vyriausybė ras geresnį sprendimą. Taip sakyčiau. Dėkui. Thank you. I... Dėkoju. Kiek suprantu, ponė Biutikopfer, jūs taip pat kalbėjote ir žaliųjų frakcijos vardu. Aš ar iš ID frakcijos yra kas nors? Jeigu ne, tuomet e, dabar steiksime žodį Anai Fotyga, o paskui Herman Terč iš EKR frakcijos. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė, labai dėkuoju Jums, kad pasidalinote savo mintimis su mumis, mes lenkiame galvą prieš jūsų e, drąsų e, tėvą, matome, kad jūs e, esate puiki jo ir savo tautos advokatė, gynėja. Bet e, e, aš norėčiau neužmiršti ir visų kitų Kinijos žmonių, kurie kenčia nuo komunistinės sistemos. Aš esu Lenkė ir e, tai reiškia, kad turiu savo, savo šeimos patirties, savo tautos patirties gyvenant toje pačioje sistemoje. Tiesą sakant, Esu tikra, kad e, Sakro premija šiek tiek gali pakeisti jūsų tėvo gyvenimą. Taip pat tikiu, kad mūsų bendras spaudimas e, padarys e, stebuklą. Tačiau vis tik manyčiau, kad tokių atvejų atskleidimas tarp tarptautiniu mastu e, parodymas, kad e, jūsų tėvas yra labai e, žiaurios ir nežmogiškos mašinos auka, kad uh, Uigūrų autonominio regiono atvejas yra ypatingas, kad tai yra e, ypatingas žmogaus teisų pažeidimo pavyzdys, kai e, visa bendruomenė, kai visa mažuma patiria šią priespaudą. Taigi tai yra daug platesnis reiškinys, o jūsų e, tėvo persekiojimas. E, yra nukreiptas prieš jį kaip uigūrą, kaip mokslininką, kaip tos bendruomenės elito narį ir kaip e, drąsų žmogų, kuris e, sugeba tam priešintis. Taigi labai Jums ačiū, ačiū e, Jūsų tėvui ir ačiū už tai, kad Jūs dalyvaujate ir ginate jį. Herman Terč. Kalbėsiu ispaniškai. Dėkui, pirmininkė. Labas vakaras. Labai džiaugiamės matydami jūs e, pas mus. E, mes labai džiaugiamės, e, kad ši svarbi premija skirta jūsų tėvui. Tai aiškus signalas. Nes šiuo atveju susidurėme su. Mm, E, visą virtinę totalitarinio e, aparato e, aukų pavyzdžių. Jūsų tėvas kovoja su šiuo aparatu pirmosiose linijose. Jis nuteistas jis buvo nuteistas, paskui, kaip jūs teisingai sakėte, visiškai e, prapuolė e, iš matymo lauko. E, aišku, galima įsivaizduoti, kad Kinija yra ne, nenugalimas galijotas, bet uh, Matėme taip pat e, ir kitokių pavyzdžių. E, matome, kad pasistumėta, kovojant su Kinija intelektinės nusavybės teisų srityje. Taigi kovojame su šiuo priešu ir tas priešas e, traukiasi. Pavyzdžiui, kai kalbam apie intelektinės nusavybės teisės. Kinija nusileis ir šiuo atveju, kai kalbame apie jūsų tėvo žmogaus teisų pažeidimus ir nusikaltimus prieš uigurus apskritai. Reikia veikti drauge ir e, suteikinėti Kinijai a, tuščią čekį. E, dešimtimis e, Kinija galėjo daryti, ką norinti. Ir e, šios premijos suteikimas siunčia labai aišku vilties signalą. Sveikiname su šia premija. Dėkoju poniai Fatigai ir ponui Terčiu, o dabar GUE NGL frakcijos vardu ponas Urban Krespo. Dėkoju pirmininkė. Sveikinimai jums, ponė, už tai, kad kovojate už žmogaus teisės, už uigūrų mažumos teisės. E, e, žinoma, idealu būtų, jeigu tokių premijų nereikėtų. E, ar kalbėtume apie Kiniją ar kokią kitą šalį. E, aišku, ES reikia pažvelgti taip pat ir į savo nuosavą kiemą. E, kartais e, teikiant tas premijas susidurime su tam tikrais veidmainiavimo elementais. Kalbant apie Sakarovo premija. 2015 metais e, jie atiteko blogeriai iš Saudo Arabijos. E, taigi apdovanojame jį, bet tuo pat metu tęsėme ir prekybą su Saudo Arabija. Ir e, tokie dalykai pasikartoju daug kartų. Prisiminkime laureatą iš Maroko, savo Safi balsavo, e, apdovanojome jį ir tuo pat metu balsavome už laivo, laisvos prekybos sutartį su ta šalimi. Tai dvigubi standartai ir šiek tiek kompromituoja tokio pobūdžio premijas. Bet e, turime taip pat prisiminti ir e, kitus e, premijos kandidatus, sakysime, Brazilijos atstovai, kurie kovoja už e, aplinkos apsaugojimą Brazilijoje. Ten e, turime ypatingai sudėtingą situaciją dėl to, kad sistemiškai pažeidinėjimo žmogaus teisės. Tai nėra trivialūs dalykai, nes ES derisi dėl laisvos prekybos sutarties su Brazilija, kitaip sakant, su režimu, kuri, ne, sutrypė žmogaus teisės tuo pat metu, kai e, matome, kad nevykdomas Paryžiaus sustarimas dėl klimato kaitos. Taigi dar kartą e, nuoširdžiai sveikinu Jūs e, ir labai tikiuosi, kad e, neteks mums vėl tokių panašių premijų įteikinėti tokiamis aplinkybėmis. Ačiū. Ar kas nors iš neprijungusių narių norėtų pasisakyti? Ne. Ar norėtumėte dar kartą pakomentuoti? Gerai, bus tada dar vienas pasisakymų raundas. Ar norėtumėte ką nors dabar pasakyti, ar tęsime? Gerai, tada antras e, pasisakymų raundas. Ponas, ponia Mohamed dabar nori, ponas Mohamed nori e, pasisakyti, atsiprašau. Uh, E, Pone Ilan, sveika atvykus į Europos parlamentą. Akivaizdu, kad e, jums sunku, norėčiau, kad jums nereikėtų čia dalyvauti, norėčiau, kad jūs būtumėte namie su tėvu, norėčiau, kad nereikėtų teikti tokių premijų, kad nereikėtų pristatinėti kandidatų, bet e, na, tam, šiame pasaulyje akivaizdu, kad Sakharovo premijos reikia kaip niekada, kaip niekada reikalinga yra ši premija ir Aš tiesiog prašau jūsų išlikti tvirta. Nežinau, ar matėte šią brošiūrą, bet jūsų tėvo pavardė bus įrašyta į šią brošiūrą. Ir e, šalia kitų labai e, garsių žmonių, Nelsono Mandelos, Kofi Anano, jūs tikrai turite ko didžiuotis ir galite žinoti, kad mes jūs remiame. Nežinau, ar žinote, bet garsus e, futbolininkas Mezel Ozol taip pat išreiškė susirūpinimą. Tai yra vokiečių futbolininkas, kuris e, žaidžia Premier lygoje Arsenale, Arsenal komandoje. Jis e, taip pat kalba apie tą neteisybę, kurią patiria jūsų bendruomenė ir ta kova intensyvėja Ir aš su kolegomis, pavyzdžiui, Fulbenion, taip pat apie tai kalbame. Bet norėčiau jūsų paklausti, jeigu galėtumėte šiam parlamentui pateikti tris prašymus, kokie tai būtų trys dalykai, kokius, kokių trijų dalykų jūs paprašytumėte iš šio parlamento, atskirų parlamento narių ir mm, viso parlamento. Ačiū, Dar norėčiau paprašyti pono Krespo išjungti mikrofoną. Ačiū. Taigi, trys dalykai, kurių prašytumėte. Na, negalvojau apie tai. E, mano galvoje sukosi keletas e, minčių, prašymų. Aš Pati viena užauginau savo e, brolį, e, keisdavau jo sauskelnes, maitindavau jį mišinėliu. Mes, mus jungia labai stiprus ryšys, mus jie labai stiprus ryšys, bet dėl ilgą laiką trunkančių Kinijos represijų, e, nors mano brolis yra dar visai nedidelis, turi širdies problemų. Jam dabar yra 13 metų po E, kelių metų e, jis norės stoti į aukštąją mokyklą, bet akivaizdu, kad tame regione, kur gyvena, jūs susidurs su problemomis ir jam teks vykti į Uigūrų regioną, o mm, mūsų šeima mano, kad tai jam bus pavojinga. Taigi visų pirma, norėčiau kreiptis į Europos parlamentą, kad jis uh, padėtų mano broliui. Tikiuosi, kad padėsite mano broliui na, įstoti į kurią nors aukštąją mokyklą Pekine, kur jis gyvena, nieko nebijant. Tai yra pirmas dalykas. Antras dalykas, norėčiau kad Europos parlamentas padėtų man sužinoti, kur yra mano tėvas, e, ar jis yra saugus. Gal būtų labai gerai gauti video įrašą su data kur, kuriame mano tėvas pasakytų, kad jam viskas gerai, kad tai nebūtų penkerių ar šešerių metų vaizdo įrašas. Ir trečias dalykas. Norėčiau paprašyti Europos parlamento paraginti taikyti sankcijas Kinijos vyriausybei ir prekiams, kurios buvo gamintos koncentracijos stovyklose na, manau, kad e, ir mano bendruomenės e, atstovai būtų norėję, kad aš būčiau išsakiusi šios tris prašymus. Ačiū. Kolegos yra dar vienas norintis pasisakyti, ponė Jankbų. Ar yra dar norinčių? Tai pirmiausia, ponė Jankbų. Ačiū, labas vakaras, ponė Ilam, ačiū, kad čia atvykote, kad atvykote Europos parlamentą. Tikrai e, noriu pagirti jūs ir jūsų tėvą už drąsą. Kai galvojame apie Kiniją ir žmogaus teisės, paprastai galvojame ir apie uigūrų mažumą ir taip pat ir apie Tibetą bei Taivanį. Žinoma, problemos tose regionuose skiriasi, e, tačiau E, visos tos bendruomenės e, sako, kad e, Kinijos vyriausybė pažydžia teisės. Ar manote, kad tą bendruomenių kovą būtų galima kaip nors apjungti? Could the translator please repeat the last question? Gal, gal ponia Jangbu galėtų pakartoti savo klausimą kad jis būtų išverstas. Aš paklausiau, ar nėra e, dabar bandoma sujungti e, ben, skirtingų bendruomenių kovą. Tai yra Uigūrų, Tibeto, Taivanio bendruomenių kova, jeigu ji nėra apjungta, ar būtų tokia galimybė. Um, I don't personally, uh, I haven't personally been in touch with any Na, aš asmeniškai nepalaikau e, jokių ryšių su žmonėmis iš Hongkongo, turiu draugų iš Taivanio. Aš manau, kad e, ir Hongkongo gyventojai ir uigūrai susiduria su panašia situacija. Laimė Hongkongas pastarąjį dešimtmetį turėjo prieigą prie laisvos žiniasklaidos ir kol e, Kinijos vyriausybė nepradėjo jų varyti į stovyklas, jie paskleidė savo žinę. Ir tame regione žmonės dabar rengia demonstracijas, jie nepasiduoda ir aš tikrai žaviuosi jų drąsa. Norėčiau, kad ir uigūrai turėtų galimybę visi draugiai išeiti į gatves. Na, Bet e, jeigu e, maž daugiau nei dešimt uigūrų, tarkim, gatvėje susibūrė, tai jau yra laikoma ekstremistiniu nusikaltimu Kinijoje. Na, aš manau, kad mūsų visus sieja bendras tikslas. Mes nekovojame su Kinija, mes nekovojame su Kinijos vyriausybė, mes kovojame su Kinijos vyriausybės baisiu režimu ir e, elgesiu su etinėmis mažumomis. Taigi kalbu apie visus piliečius, e, tam tikras religinės bendruomenės, pavyzdžiui, krikščionis, visas priespaudą kenčiančias bendruomenės. Jos kovoja ne prieš Kiniją, ne prieš Kinijos vyriausybę, bet e, prieš jos elgesį su Kinijos žmonėmis. Ir tai nėra politinis e, tikslas. Ir kaip sakiau savo ankstesnėme atsakyme, tai nėra politika. Mes kalbame apie žmogiškumą Ir manau, kad Kinijos vyriausybė turėtų tai suprasti. Jeigu visos e, šalis sako, kad Kinija daro klaidą, tai Kinija turi tai suprasti. Ir užuot e, nepripažinusi, kad e, tai vyksta, užuot slėpusi teisę, tiesą nuo piliečių, Kinija turėtų susiprasti. Ačiū. Dabar Pone Herzbeger, prašom. Merci, madame, je tiens. Ačiū. Noriu padėkoti Jums, mane tikrai sujaudino viskas, ką Jūs sakėte apie savo tėvą. Aš manau, kad, jūs turėt, kad Jūsų tėvas turėtų didžiuotis, turėdamas tokią dukrą kaip Jūs. Jūs tikrai eh, <clears throat> pa, papasakojote, kas gali įvykti, jeigu užmėgstumėte ryšį su savo tėvu. Iš tikrųjų, tai, kas vyksta, yra neįtikėtina. Jūs sakėte, kad jūsų šeima bijo susisiekti su tėvu, bet e, aš įsivaizduoju, kad jums tai reiškia tikrą e, psichologinį kankinimą. Jūs, na, sakėte, kad reikia paremti visus, visas pastangas siekiant laisvės, reikia e, paremti visus žmonės, kurie nori gyventi taikiai ir kurie nori išpažinti savo tikėjimą ir religinius įstikinimus. Europos parlamentas tikrai gerbė jūsų tėvą. Jūsų tėvas padarė vieną vienintelį nusikaltimą, tai yra kalbėjo, pasinaudojo žodžiais, bet iš tikrųjų e, žodžiai nedaro nieko blogo. Žodžiai E, ver, verčia Kinijos vyriausybę galvoti apie savo veiksmus. Jūs e, išreiškėte tris norus, tris, pateikėte tris prašymus. Aš manau, kad mes visi galėtume suvienyti jėgas ir bent jau e, įvykdyti vieną jūsų prašymą, tai yra jūsų prašymą dėl brolio. Uh, Na, tikrai skaudu girdėti, kad jūsų brolis po dviejų metų nebeturės e, galimybės tęsti mokslų. Mes juk e, švenčiame vaikų dieną, manau, kad ji yra švenčiama ir Kinijoje. Ir manau, kad būtų labai gerai mums bent jau pasistengti, kad jūsų brolis galėtų gyventi taip, kaip e, gyvena eiliniai 13-mečiai - žaisti futbolą, galbūt imtis tam tikrų išdaigų. Aš manau, kad mes visos, visos e, šalis turi to siekti ir manau, kad tai būtų geriausia dovana, kurią galėtume įteikti jūsų broliui. Madam Ilham. Pone Ilham, na, noriu pasakyti, labai noriu Jums padėkoti, tikrai vertinu tai, ką pasakėte. Kolegos, daugiau norinčių pasisakyti nematau. Ar norite tarti keletą baigiamųjų žodžių? Norėčiau tiesiog visiems padėkoti, padėkoti visiems esantiems šioje salėje. Ačiū, kad atėjote, kad norėjote manęs išklausyti. Ačiū už tai, kad e, norite remti šią kovą ir norite remti mano tėvą. Aš tikrai tai labai vertinu. Ačiū. Thank you, colleagues, but thank you also, Juha Ilham. Kolegos, ačiū, ačiū ir jums, Džever Ilham, už tokį jautrų pasisakymą ir sveikinu jūsų drąsų tėvų ir jo drąsią dukrą, kuri atvyko šiandien pas mus. Noriu padė... kartu su ponerina ir puntobe baigti šiandienos posėdį ir rytoj lygiai vidudienį susitinkame plenarį posėdžių salėje apdovanojimo įteikimai. Ačiū, baigiam posėdį.